darbo tvarkės klausimas pietų Sudanas, ypač ten vykdomi vaikų grobimai. Suteikiu žodį rezoliucijos autoriams. Judith Sargentinė. Dank u, voorzitter. Ačiū pirmininkė. Konfliktas pietų Sudane neturi būti iš naujo pristatinėjimas, dažnai apie tai kalbėjome, prezidentas, buvęs viceprezidentas, skybė vienas kitam į gerklės ir žmonės nuo to kenčia. Paskutinis įvykis susijęs su 89 oficialiai, tačiau galbūt ir daug daugiau vaik, didesnio skaičiaus vaikų pagrobimu iš vieno pietų Sudano kaimo nuo vaikai nuo 12 metų amžiaus yra verčiami kariauti abiejose kovojančiose stovyklose. 2006 metais buvo išleista vieno e, vaiko prisiminimų knyga apie tą laikotarpį, kuris praleido kariaudamas viena iš konfliktuojančių e, grupuočių pusėje. Taigi mūsų darbas yra apsaugoti tos vaikus ir gražinti juos į savo gyvenamas vietas. Aš džiaugiuosi, pirmininkė, kad sutarėme dėl bendros rezoliucijos dėl pietų Sudano katastrofiškos padėties. 1,4 milijono žmonių perkelti į kitas e, gyvens vietas, 500 tūkstančių pabėgo, tūkstančiai yra nužudyti, išprievartauti, perkelti kitur, tapo našlaičiais. Iš tikrųjų, badas yra baisi situacija. Ten ir aš džiaugiuosi, kad parlamento rezoliucija yra raginama tarptautinė bendruomenė sušaukti naują donorų konferenciją pietų Sudanui, kai e, bus įvykdytos reikalingos sąlygos. Palaikau ryšius su įvairiais žmonėmis, kurie dirba vietoje ir e, girdžiu, kokia yra baisi baisi situacija, visa tai, kas galėjo būti blogai, viskas ir yra blogai, visi yra katastrofos, aišku, ženklai. Aš remiu mintį, kad reikia sukurti tarptautinę kontaktų grupę pietų sudane, apjungiant įvairius, įvairias šalis, kurios dalyvauti taikos procese, tokiu būdu užtikrintumėm nuoseklumą ir padarytumėm reikalingą spaudimą ir sukurtumėm reikalingą pagreitį. Ačiū, pirmininkė. Koordinatorių rezoliuciją. Ačiū toliau iš autorių, ponė Žitnanska. Ďakujem veľmi pekne. V každom vojnovom konflikte trpia najviac. Ačiū pirmininkė. Bet kuriame kare paprastai labiausiai nukenčia vaikai. 400 Tai tūkstančių vaikų negali lankyti mokyklos, didžiulis skaičius vaikų yra um, užverbuoti kaip kariai, 89 bent vaikai yra. Uh, pagrobti daug yra žuvusių, taip pat ir pratybose, ar e, tiesioginėje ugnyje. E, didžiuliai skaičiai patyrė traumas, kurios jos persekios visą gyvenimą. Taigi turi būti, turi, dėtos, turi būti dėdamas visos pastangos, kad tas košmaras būtų nutrauktas. Sveikinu e, šią rezoliuciją tikiuosi, kad bus padėtas taškas šiuose baisybėse. Toliau panas Korau. Grazie, grazie Presidente. Bene, credo... Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mm, nereikia daugiau nei kalbėti apie visus e, tos nežmoniškus dalykus, kurie vykdomi pietų sudane. Nebėra net prasmės toliau vardinti visas tas baisybės, tą nežmogiškumą, taip pat ir vaikų atžvilgių, kai um, vaikai paverčiami kariais, mergaitės parduodamos į vergi, seksualinę vergovę, um, parduodamos kaip prostitutės iš tikrųjų um, Pietų Sudanas yra iš, viena iš jauniausių valstybių, reikia turėti omenyje, kad nuo pat to momento, kai ši valstybė buvo sukurta, ji mm, uh, yra įpergina pilietinį karą. Tai aš manau, kad reikėtų kelti klausimą, kam yra paranku, kad toje valstybėje toliau tvirotų uh, pilietinis karas, kodėl reikia, kad um, tos grupuotės uh, vienos kitom bandytų perpjauti gerklę taisyklės, kas skatina tos susidūrimus. Toliau iš autorių ponė Teresa Jimenez Beseril Berio. Gracias, señor presidente. La situación de los. Ačiū, pirmininkė. Žmogaus teisės pietų sudane yra pažydinėjimas baisiausių būdų. 2011 metais pietų sudanas e, e, e, gavo nepriklausomybę ir prasidėjo baisus pilietinis karas. dėl kurio matome, kuomet vaikai večiami kariais, moteris, mergaitės parduodamos į prostituciją ir bent 12 tūkstančių vaikų yra mm, už, paversti uh, kariais Tai yra baisu, taikos planas buvo pažeistas kariaujančių pusių. Turime mm, nutraukti tokią situaciją, kuomet vaikai verčiami kariais, e, verbuojami kariais ir e, aš manau, kad turime dirbti vieningai, negalime leisti, kad tęstųsi tokia barbariška situacija. Turime rasti sprendimą šiam žmogaus teisų pažydinėjimui, kaip galima greičiau. Ačiū, toliau iš autorių. Lydija Senra Rodrygės. Vieną minutį. Obrigada, prezidente. Espres... Ačiū, pirmininkė norime griežtai pasmerkti tai, kad vaikai yra naudojami kare, norime pasmerkti bet kokį smurtą prieš moteris ir mergaitės. Norime pasmerkti tą konfliktą, už kurio, kaip visada, slepiasi vakarų galių interesai, tų, kas ieško aukso vario ir kitų išteklių. Turime panaudoti visas priemonės, kad nutrauktumėm tą konfliktą pietų sudane. Turime pareikalauti, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, kad būtų nebegrobiami vaikai. Turime užtikrinti, kad vaikai kariai galėtų susigražinti savo vaikystę. Turime padėti gerinti žmonių gyvenimo sąlygas, panaikinti badą. Ne, ir pagerinti mytybos situaciją. Valstybės turi gauti visus reikalingus išteklius, kurio reikia, kad jie gautų, galėtų apsirūpinti maistu, tai yra žemė, vanduo. Ne mes turime nurodinėti, kas turi būti Pietų Sudano vyriausybė. Next author. Toliau iš autorių. Josef Weidelholzer. Ačiū. Visai neseniai svarstame šiame kontekste padėti pietų sudane. Vis labiau apgailestavome dėl to, kad greunamos valstybės struktūros, socialiniai santykiai yra žlugdomi ne kartą, tai yra paskutinį kartą praėjus metų lapkritį raginome padėti pagerinti, ji nepagerėjo, veikiau pablogėjo, vidaus pabėgėlių skaičius padėjo iki pusantro milijono, du su pusė milijono žmonių, ketvirtadalis visų gyventojų kenčia nuo bado, konfliktai sprendžiami smurtinėmis priemonėmis, vaikai naudojami kaip kareiviai. <clears throat> Tokiu būdu ant kortos pastatyta tiesioginė to žodžio prasme šalies ateitis. Turime padaryti galą šiam griovimui, negalime tylėti ir turime nuolat priminti tos baisius dalykus, kurie vyksta. Labai ačiū pono Vaidenholceriui. Dabar politinių frakcijų atstovai kalbės Europos liaudės partijos frakcijos vardu. Kalbės ponas Štyr. Ačiū pirmininkė nastupili su nezavisnosti. Tada... Prieš ketverių metus Pietų Sudano piliečiai išsikovojo nepriklausomybę, tačiau um, nuo to laiko e, Matome, kad visa karta jaunų berniukų prarasta, jie yra verbuomi į armiją ir žmonės bėga iš pietų Sudano, kadangi nori geresnės ateities. Ir tie berniukai dėja, kurie bėgo nuo karo, atsirado to, to, naujame kar, naujo karo situacijoje, nes prasidėjo, um, etni, prasidėjo konfliktai ir visoje val, šioje valstybėje bent 12 tūkstančių berniukų yra užverbuoti į um, kariuomenę, paversti kariais. Ir Aš tikrai remiu jungtinių tautų sankcijas, bandymus nubausti tuos, kas tokiu būdu išnaudoja berniukus kaip karius. Deputy tai Ana Gomes. Ana Gomes pusantros minutės socialdemokratų frakcijos vardu. Grobimas, vaikų verbavimas, vertimas kariais, pozicijos ir opozicijos armijose pietų sudane, tai yra tai, kas turėjo būti sustabdyta per taiko susitarimą, sudarytą prieš vienerius metus, kuris žlugo. Nuo pat šio konflikto pradžios tvyro nebaudžiamumo dvasia dėrybose ir tarptautinė bendruomenė tikrai nieko e, negali su to susitaikyti. E, Tarp to e, įgat pastangomis turėtų būti pasiekta daugiau. Mes negalime būti nešališki, mes, mums reikia jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos, kuri būtų įgyveninta. Ten numatytos sankcijos prieš lyderius, kurie sugriovė taikos procesą. Europos Sąjunga privalo E, pritaikyti ginklų embargo ir atlikti tyrimą dėl to, kur nukeliauja to šalies naftos išteklių pelnas, kaip jisai panaudojamas e, finansuoti karą. Afrikos sąjungos pastangos e, turi būti paminėtos dėl tyrimo pietų sudane. Um, to žudynės turi susilaukti teisingumo pietų sudane ir turi būti padėtas taškas kare. Uh, Deputy Natalie. Natalie Grisbehalde frakcijos vardu. Uh... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Štai kalbame apie tai, kiek daug yra karo zonų pasaulyje ir didėja baimė, um, kad piliečiai uh, susitelkia tik į save, demokratija traukėsi ir pietų Sudanas yra viena iš jauniausių pasaulio valstybių ir štai ten yra liejamas kraujas, brolis žudo brolį, yra tūkstančiai nužudytų vaikų, išprivartautų vaikų, mažos mergaitės. Uh, paverstos vergėmis, 12 tūkstančių vaikų pagrobta, jėga išsivesta, kad jie būtų paversti kariais, baisu. Mes turime, aišku, pasirašyti rezoliucijas ir deklaracijas, aš jau to nepakanka, turime veikti. Negalime leisti, kad tarptautinė bendruomenė inertiškai reaguotų, nieko nedarytų, kai yra tokia katastrofa. Būtina, nedersant, nutraukti tą smurtą, kas yra tikrai baisu tarptautinė bendruomenė bendruomenė turi imtis veiksmų ir turi būti užtikrinta e, humanitarinė pagalba. Ačiū. Merci beaucoup, Madame Deputė. E, Deputy Sean Kelly, EPP frakcijos vardu pusantros minutės. Ačiū, prisimenu, kaip prieš porą metų kalbėjau čia, kai Pietų Sudanas tapo nepriklausoma valstybė ir tuomet a, Turėjome didžiulių vilčių, kad matysime pažangą toje valstybėje. Dėja, taip neįvyko. Ši šalis žengia atgal. Tikrai, kokia gali būti pažanga, kai valstybėje yra pilietinis karas, kaip pietų sudane. Tai yra tragedija, kad yra panaudojami jauni berniukai kaip kariai. Uh iš mokyklų, iš namų prievartai išsivedami e, berniukai ir, ir po to mm, jie e, iš, tampa kariais ir arba patys žūs arba žudo kitus. Negalime to toleruoti. Turime panaudoti visus išteklius, o ta valstybė turi daug išteklių, ypač naftos, reikia užtikrinti, kad ta valstybė galėtų tinkamai naudoti tos išteklius ir kad būtų užtikrintos viso švietimo galimybė žmonėms. Procedūra každai. Dėkoju, dabar pereiname prie prašau žodžio procedūros. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Marijas iš ECR frakcijos. Dėkoju, pirmininkė. Pietų Sudanas yra turtingas regionas, ten yra daug naftos išteklių. Ir suprantama, kad kai šalis išsikovojo nepriklausomybę, visiškai logiška, kad pradėjo ten kirstis ir tarptautiniai interesai. Ir dabar vyksta pilietinis karas kaiminėse šalise yra mil, tūkstančiai pabėgėlių. Atrodo, kad dabar regione kyla humanitarnė krizė. 4 milijonai žmonių patiria tiesiogią grėsmę. Ir dabar kyla klausimas e, dėl vaikų grobimo, kad jie kariautų tame pilietinėme kare būtina imtis veiksmų ES lygmenyje, priešinantis tokiems dalykams. Reikia užkirsti kelią humanitariniai kriziai. Ačiū. Ar sutiksite su mėlynaja kortelė iš ponios petį? Prašom. Aš esu šokiruota situacijos susikloščios pietų sudane, kadangi kasdieną vyksta vaikų grobimai, vaikai paimami iš šeimų, jų tėvai žudomi, moteris prievartaujamos, o tie, kas išgyvena dėl maisto trūkumo ir įvairių lygų, taip pat atsiduria pavojuje. Todėl norėčiau paklausti. Na, tai nėra klausimas Aš tuoj paklausiu. Taigi norėčiau sužinoti, ką ponas deputatas mano. Ar užtenka rezoliucijų, ar ES turėtų imtis veiksmų? Dėkoju. Paklausykite. Pietų Sudano klausimas yra labai sudėtingas, mes jau apie tai kalbėjome. Uh, Tai, ką darome dabar, tai atkreipiame dėmesį į šį klausimą ir klausime, ar užtenka dabartinių veiksmų. Pirmiausia, reikia e, surasti šios problemos priežastį, o priežastis yra naftos išteklių e, eksploatavimas. Kas pelnosi iš šio pilietinio karo? Kai tai išsiaiškinsime, tuomet galėsime imtis konkrečių veiksmų, kad galėtume kovoti su tomis priežastimis. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Nikov. Vieną minutę. Prašom. Pirmininkė. Tūkstančių vaikų grobimas yra nepateisinamas, nepriklausomai nuo to, kur tai vyksta. Šie veiksmai žlugdo pietų sudano žmonės ir reikia mums padėti jiems susidoroti su šio iššūkiu. Tarptautinės organizacijos turi bendradarbiauti. Situacija šalyje yra kritinė. Vaikai yra verčiami kareiviais Pagal tarptautinių organizacijų duomenimis 400 tūkstančių vaikų nebeina į mokyklą dėl šio konflikto. Kalbame beveik apie 500 tūkstančių vaikų neinančių į mokyklą. Tarptautinė bendruomenė turi mobilizuoti išteklius, kad e, reabilituotų vaikus, kurie dalyvavo tokiuose konfliktuose. Taip pat reikia, kad jungtinių tautų atstovas koordinuotų šią veiklą. Dėkoju. Dabar ponas Jakovčič. Dėkoju. Mes kalbame apie jungtinių tautų, mes kalbėjome apie jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesiją. Ir tada kalbėjau apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, ypač vaikų teisų pažeidinėjimus. O pietų sudane, ir aš apie tai taip pat kalbėjau, matome puikų pavyzdį, kai kokia tragedija gali virsti pažei, vaikų teisų, žmogaus teisų pažeidinėjimai. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad 12 tūkstančių vaikų šiandieną abiejose konflikto pusėse yra įtraukti į karinius veiksmus. Žinoma, už to slypi dideliai interesai susiję su pietų Sudano gamtiniais ištekliais. Žinau, komisija tikrai deda visas pastangas e, siekdama užbaigti šią tragediją. Ir raginu ir toliau taip daryti. Dėkoju. Dabar Fabio Masimo Kastaldo. Žodis vienai minutėjai. Dėkoju, pirmininkė. Tai jau ne pirmas kartas, kai mes Šioje salėje kalbame apie tą nelaimingą šalį, Pietų Sudaną. Šioje šalyje gamtiniai ištekliai pasirodė esantis prakeiksmu, o ne palaiminimu. Dešimt tūkstančių vaikų tapo žudimo mašinomis siekiant kontroliuoti tą, naf tą naftą mes turime aiškiai pasakyti, kad vaikai privalo būti gražinti į namus, reikia kurti šalies infrastruktūrą, reikia mokyklas plėtoti, reikia realių projektų, kaip tuos vaikus sugražinti į visuomenę, o nusikaltėliai turi būti nubausti. Žmonės, kurie spekuliuoja tokiamis krizėmis, kurie iš jų pelnosi iš, pelnosi iš kruvinos naftos, turi taip pat būti nubausti remiantis jungtinių rezoliucija, šių grupuočių lyderiai turi būti teisiami, taip pat šaliai turi būti pritaikytas griežtas ginklų embargas. Sankcijos turi būti rimtos. Ši šalis yra jauniausia pasaulyje ir ji turi užtikrinti savo jauniesiems piliečiams ateitį. Dabar komisarui Han žodis suteikiamas. Please. Klausimas dėl vedimo tvarkos. Pirmininkė. Čia yra mano pasisakymas dėl islamo valstybės, o čia dėl Sudano, čia dėl Tanzanijos. Tikiuosi, kad šiuo klausimu bent suteiksite žodį. Man atrodo, reikia įvesti mėlyną kortelę, geltoną kortelę, kad būtų sudrausminti mėlynųjų kortelių kėlėjai. Ir reikia taip pat juos galbūt raudonąją kortelę apskritai išmesti iš kalbėtojų sąrašo. Ačiū, pirmininkė. Myślę, że to ważny apel. Labai ačiū. Manau, kad jūsų pastaba labai svarbi. Labai apgailestauju, kad taip įvyko. Komisijos narius, teiksiu žodį, prašau. Gerbiamas pirmininkė, ponas ir ponai, pietų Sudane vyksta karas e, jau 15 metų kiekvieną dieną. <clears throat> Ir konfliktas gali tik paaštrėti, todėl humanitarnė padėtis pietų sudano žmonių taip pat blogėja. Vaikų grupės pagrobimas dar vienas pavyzdys e, to, kad e, abi konflikto šalis nesilaiko ir pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę, turime jų veiksmus pasmerkti pačiais griežčiausiais žodžiais. Smurtas prieš vaikus karinių konfliktų zonose turėtų ir yra ES didžiausias prioritetas. Labai glaužiai bendarbiavame su Junktinių tautų specialiai galiotinė atsakinga už vaikų padėtį ginklos konfliktų zonose, ponės Sergiu. Mūsų delegacija ragina tiek vyriausybė, tiek opozicija paleisti e, vaikus iš visų karinių formuočių, užtikrinti jų saugumą. Komisijos Vilnės saugos skyrius e, taip pat teikia tinkamą paramą jungtinėms tautoms, siekiant juos reintegruoti į visuomenę. Atsakomybė už nusikaltimus padarytus konflikto metu privalo būti užtikrinta, kad būtų e, surasta tvari taika ir reikalaujama, kad būtų paskelbta tyrimų komiteto ataskaita. Ta tyrimą pradėjo pati Afrikos sąjunga ir tai yra istorinis žingsnis siekiant prisimti atsakomybę už nusikaltimų tyrimus, nusikaltimų, kurie buvo padaryti Afrikos žemynė. Mes laukiame oficialių rekomendacijų Po tos ataskaitos paskelbimo mes manome, kad visos tos baisybės pietų sudane yra politinių ir karinių vadovų atsakomybė. Jie ėmėsi smurto, o ne diskusijų kelio ir neturi jokių alibi. Praeitą savaitę du esminiai protagonistai pilietinėme kare vėlgi atsisakė siekti abipusių kompromisų, kurie yra reikalingi, kad būtų pasiektas susitarimas, kuris leistų uh, užtikrinti konflikto sprendimą. Sureaguodamas į tai, Etiopijos premjeras paprašė regioninių tarptautinių partnerių dirbti kartu, kad būtų atnaujintas taikos procesas ir susitarta dėl bendro požiūrio. ES yra pasirengusi padėti šiame procese. Aleksas Randos, specialusis atstovas remia vykstančias dėrybas ir jose dalyvauja. Saugumo taryba taip pat vienbalsiai patvirtino rezoliuciją, kur yra sukurtas pagrindas sankcijoms numatyti tiems, kurie kenkia taikos procesui, taip pat asmenims, kurie padarė karo nusikaltimus. Europos Sąjunga mano, kad labai svarbu daryti spaudimą šalims nedelsiant. Ir pabaigai dar norėčiau pabrėžti štai ką. Labai svarbu, kad kariaujančios šalys pietų sudane atsisakytų savų interesų ir vietoj to pasiektų kompromiso, kuris būtų naudingas visiems pietų sudano piliečiams. Tai yra jauniausia pasaulio tauta. ES imsis visų pastangų, kad būtų galima greitai surasti politinės krizės sprendimą siekiant ilgalaikės taikos. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisarui už šį pasisakymą. Septyni kolegos prašo kalbėti. Kad... E, kolejnym punktem porządku.